Dabar dėl e, e, Europos parlamento narių e, finansinių interesų. Danuta Hübner, Madi Delvo, Sajat Karim, Jean-Marie Kavada, Jirži Maštalka yra skelbiami konsultacinio komiteto dėl Europos parlamento narių elgsenos nariais. Heidi Hautalė, Laura Ferrara ir Gerol Anemans tampa taip pat pakaitiniais konsultacijų komiteto